Ora l'ordine del giorno reca la discussione. Dabar pagal darbo tvarkę turėtume pereiti prie bendros diskusijos. Dėl Indonezijos esame sulaukę pono žadų rekomendacijos. Kalbėsime apie ES Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės sustarimą dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų įgyvendinimo ir prekybos į ES importuojamais medienos produktais. E, komisijos deklaracijos išklausysime dėl ES Indonezijos Respublikos savanoriškos partnerystės sustarimo, dėl miškų teisės aktų vykdymo, miškų valdymo ir prekybos jas importuojamais medienos produktais. Keturios minutės ponui Žado. Prašom. Merci, euh, madame la présidente. Ačiū pirmininkė, labas vakaras komisijos atstovams, labas vakaras kolegoms. Dėkoju, kad taip e, tokį vėlų metą susirinkote čia aptarti tokio svarbaus klausimo. Norėčiau e, pasidžiaugti, kad po ilgo darbo Tarptautinės prekybos komitete vienbalsiai buvo patvirtintas pranešimas. Norėčiau padėkoti šešėliniams pranešėjams be jokios abejonės. nes ponioms Kostinger ir Berder, ponui Martin Zardin ir Murphy už bendradarbiavimą. Na ir dar norėčiau priminti, kad vienbalsiai buvo patvirtinta ši rezoliucija, nes e, Tartutinės priekybos komitete mes manome, kad šis klausimas yra labai svarbus. Mes norėjome labai aiškę žinę pasiūsti komisijai bei tarybai, norėjome parodyti, kad mes labai rimtai dirbame ir kad turime didelių ambicijų siekdami patikrinti, kaip e, vyksta prekyba mediena. Čia konkrečiai su Indonezija ir ankstes, anksčiau buvo tokių atvejų su kai kuriamis Afrikos šalimis. Taip pat norėčiau pasinaudoti šią progą ir padėkoti Indonezijos valdžios institucijoms, Indonezijos ambasadai bei e, visiems kitiems, kurių dėka mes galėjome dirbti. Kaip kad jau ir sakiau, mes labai rimtai į šį klausimą pasižiūrėjome. Mes norėjome susitikti su kaip manoma daugiau subjektų tiek Indonezijos, tiek e, Europos Sąjungos tam, kad kaip įmanoma geresnės rekomendacijas pateiktume tam, kad e, sustarimas būtų kaip įmanoma geresnis ir e, kad jis garantuotų, jog į ES importuojamas mediena atitiks tvarumo kriterijus. Savanoriškas partnerystės susitarimas su Indonezija yra labai svarbus, nes Indonezijos e, miškai yra labai didelį plotą užimantis miškai vienas, trečias pagal dydį miškų plotas yra Indonezijoje, pasaulyje. E, tai čia tiek klimato kaitos atžvilgių, tiek bio įvairovės atžvilgių, tiek vietos gyventojų, kurie gyvena miškuose ar iš miškų produktų atžvilgių labai svarbus klausimas. E, šis susitarimas Ypač svarbus dar ir dėl to, kad medienos sektorius labai svarbus Indonezijoje. Iš Indonezijos labai daug eksportuojama į Azijos šalis ir tos e, licencijos ES miškų teisės aktų vykdymo, vykdymo miškų valdymo ir prekybos medieną, pagal prekybos medieną veiksmų planą e, turėtų būti išduodamos. Be jokios abejonės, jeigu balsavimo metu rytoj parlamentas pritars, tai komisija turėtų besiremdama savo vertinamų e, nuspręsti, ar medienos sektoriaus vertinimo sistema yra tinkama, ar ji atitinka ES parlamento tiksliau nustatytus kriterijus. Mes e, žinome, kad nepaisant Indonezijos e, vyriausybės e, pastangų, trūkumų dar yra. Trūkumus mes norėjome čia išryškinti. Trūkumų yra dėl to, kad e, trūksta patikrinimų, e, kai yra keičiamas, keičiama miškų plotų paskirtis. E, šiandieninė tikrinimo sistema labai prastai audituoja e, leidimų sistemą. Teisėtumo tikrinimo sistema nedaro skirtumo tarp produktų, kurie sertifikuoti ir tie, kurie nesertifikuoti. Na, mes matome, kad čia yra dedamos pastangos, matome, kad Indonezijos vyriausybė dirba šią linkmę ir apskritai e, visi subjektai deda pastangas Indonezijoje, net ir pilietinė visuomenėje. Tačiau, ko gero, šiandien parlamentui yra puikia proga labai aiškiai ir griežtai išsakyti savo poziciją. Mūsų parlamento tikslas yra, kad savanoriškos partnerystės sustarimas ir licencijos išduodamos atitiktų klimato apsaugos ir bioįvairovės apsaugos principams. Ir taip pat turėtų būti užtikrintas e, tvarus vystimas Indonezijoje, vystimasis Indonezijoje šiuo, šiame sektorioje taipogi. Ačiū dabar žodis komisarui Patošnikui. Honorable members of the Pone pirmininkė, ponios ir ponai Europos parlamento nariai. E, labas vakaras visiems. Iš tikrųjų, e, dabar dienos pabaigoje mes kalbėsime apie Indoneziją. E, nuo 2006 metų prasidėjo ši diskusija, kai prasidėjo diskusijos dėl FLECT susitarimo. Dar komisaras Dimas, mano pirmtakas, vykdė šios, šias diskusijas. Mes turėtume būti dėkingi pranešėjui ir šešėlėms pranešėjams už atliktą darbą. Aš labai vertinu tai, kas buvo nuveikta, iš tikrųjų buvo nuveikta daug. Vyko dėrybos, na ir galtinis rezultatas yra kompromisas tarp visų šioje procedūroje dalyvavusių šalių. Tai taip pat yra e, kompromisas tarp tų siekių, dėl kurių pavyko, sus, pavyko susitarti. E, Aš atsuvau Europos komisijai, e, kai buvo pasirašomas minėtas susitarimas rugsėjo 30 dieną praeitais metais. E, e, kiek žinau, komitete buvo balsuota vienbalsiai dėl teisėkuros rezoliucijos, tuo suteikiant parlamento sutikimą šiam savanoriškos partnerystės susitarimui. Ir rytoj bus balsuojama plenarinėme posėdėje dėl to. Dabar apie pačią rezoliuciją ir diskusijas. Norėčiau pasakyti, jog labai svarbus dalykas yra pilietinės visuomenės įsitraukimas į MTUS e, stebėseną ir jos įgyvendinimą. 13, 14, 15, 17, 18 paragrafuose rezoliucija apie tai yra kalbama. Vilietinės e, visuomenės vaidmens pripažinimas yra labai svarbus tam, kad sistema būtų patikima, kad ji veiktų efektyviai. Būtina kurti tuo pačiu tikslu informacijos sistemą, administracijos gebėjimus ir priemonės skirtos miškų saugotojams apginti. E, mes pareigėme e, rekomendacijas, kuriuoms pritarė ir Europos parlamentas šio požiūriu. Rezoliucijoje yra kalbama apie tradicinius miškus, apie e, čia būtų teisės ir va kalbama apie tai, ką Europos komisija gali nuveikti vykstant procesui. Taip pat e, kalbame tokias problemas, kuriuoms prireiks laiko, gal metų e, keletų išspręsti. 21 dalyje yra kalbama apie galimus sprendimus. E, Būtin, ten kalbama apie tai, kaip galima užtikrinti flekt licenzijų uh, išdavimą. Ir 19 dalyje yra kalbama apie tai, kad komisija neturi teisės kištis į suverenios valstybės vidaus reikalus. Na ir užbaigdamas savo pasakymą noriu pasakyti, kad džiaugiamės tuo pozityviu susitarimu, kuris kyla iš Europos parlamento rezoliucijos ir flekt susitarimo. E, džiaugiuosi E, šią diskusiją dėl mūsų aptariamos susitarimo. Ačiū už labai rimtą nuveiktą darbą ir ačiū už tai, kokį didelį dėlį jūs įnešite į šią diskusiją ir iš šio susitarimo pasirašymą. Ačiū. Dėkuoju komisijai. Dabar kolega Arsenės, dvi minutės. Gerbama pirmininkė, komisarė, kolegos. Man labai malonu, kad mes aptarėme flek sustarimą su labai svarbia valstybė, su Indonezija. Tai yra valstybė, kuri turi pačius didžiausius atogražinių miškų plotus pasaulyje. Šitas flek susitarimas yra labai jautrus, jisai suteikia galimybę vykdyti pokyčius šioje valstybėje ir išsaugoti gamtos išteklius. Pranešėjas pateikė tam tikrus pasiūlymus savo pranešime ir aš raginčiau komisarą atsižvelgti į juos, pagalvoti, kaip geriau padaryti šitą sistemą veiksmingą, kadangi iškyla pakankamai daug E, iššūkių įgyveninant flekt susitarimą. ES e, pagrindinė priemonė yra flekt susitarimas, tačiau yra ir kitų prekybos susitarimų, tačiau flekt yra platesnio masto ir jisai uh, E, taip pat atsižvelgia į valstybės e, pačios iniciatyvą. Kita vertus, e, reikia vadovautis ir prekybos sutartimis. Aš būdamas uh, pranešėjų dėl komisijos paskelbtos žaliosios knygos dėl miškų išsaugojimo. Norėčiau pasakyti, kad miškų apsaugos srityje pateikti siūlymai parlamento vardu e, rado atgarsį komisijos pasiūlyme. Todėl norėčiau, kad komisija kada nors imtų juos ir atsižvelgtų. Dėkuoju, o dabar EPP vardu kalbės Kestinger. Tris minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbas komisarė. Mes šiandien kalbama apie labai svarbų susitarimą, kuris įeina į ES tvaros vystimosi e, e, e, bendrą sistemą. Prekyba su trečiosiomis šalimis miškininkystės srityje yra labai svarbi mūsų veiklos sritis, kadangi reikia koordinuoti veiksmus su tomis valstybėmis, su kuriomis yra tokie sutarimai sudaryti, bet to reikia atsižvelgti į aplikosauginius reikalavimus. Ir trečia, flekt susitarimas gali leisti užtikrinti veiksmingą konkurenciją vykdant importą į Europos, Sąjungų, Europos Sąjungą. Todėl FLECT susitarimas nėra kaip savarankiškas sutarimas suvoktinas, tačiau kaip priemonė kovoti su nelegaliu miškų kirtimu. Pasaulio mastu kas dvi sekundės nelegaliai iškertama futbolo aikštės ploto miškų visame pasaulyje. Indija į ES kasmet įveža um, nelegaliai iškirstos medienos už 1,2 milijardo eurų. Tos išleidžiamos sumos galėtų būti nukreipiamos tvariam vystimusi tose valstybėse skatinti. Indonezija jau pati ėmėsi įvairiausių žingsnių siekdama sumažinti nelegalų miškų kirtimą. Jeigu atsižvelgtume į sudėtingą Indonezijos padėtį, tai galėtume labai gerai vertinti tuos žingsnius, kurių ši šalis ėmėsi. Tačiau Indonezijos pastangų mes neturime vertinti skirtingais kriterijais. Kai kas buvo pagerinta, tačiau dar daug ką reikia nuveikti. Pavyzdžiui, darbo jėgos apsauga yra sveikintinas reiškinys, bet to miškininkystės infrastruktūros stiprintinimas, taip pat kontrolės priemonės yra labai svarbus žingsniai į priekį. Mes daug dėmesio skiriame sertifikavimo sistemai, kuri padės padaryti sistemą daug veiksmingesnę. Taip pat atkreipiant dėmesį į tai, kad reikia įtraukti pilietinę visuomenę ir taip pat siūlėme atsižvelgti į aplinkosaugos, aplinkosaugos gamtos išsaugojimo sąlygas partnerystės sustarime su Indonezija atsispindi ir mūsų parlamento nuostatos, už jas aš norėčiau padėkoti. SND vardu Martin, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū kolegai Žadau už puikiai atliktą darbą ne tik šiuo klausimu, bet ir kitais, e, panaš, dėl kitų panašių susitarimų, pavyzdžiui, su Kamerūnu, su, su e, Centro Afrikos Respublika ir panašiai buvo sudaryti panašų susitarimai jo dėka. Būtina sustabdyti nelegalų miškų kirtimą, būtina kovoti su korupcija. Čia Rusijos srityje ES turi suvaidinti esminį vaidmenį. Mums tenka atsakomybė užtikrinti, kad medžiagus prekiaujama teisėtai. Būtin būtina uh, užtikrinti, kad žinotumėm, iš kur gaudamas, gaunama mediena, ką su reikia daryti. Žmonės turi žinoti, kad perkami mediniai baldai ES yra pagaminti iš legaliai įvežtos medienos. Tad sveikinu šį susitarimą. E, Indonezija, kaip kiti kolegos sakė, yra viena iš didžiausių atograškų miškų turėtojų. Ir iš tikrųjų e, problemų šią srityje taip pat yra daug, ypač didelė problema yra korupcija. Būtina žengti rimtus žingsnius, kad būtų galima užkirsti kelią nelegaliam miškų kirtimui. Būtina taip pat stebėti e, Indonezijos medžio importą. Būtina e, užkirsti kelią, kad ne, kelią tam, kad nelegaliai nukirstas medis nebūtų išvežamas iš Indonezijos būtina taip pat turėti reikiamus žemėlapius, reikia e, taip pat įtraukti pilietinės visuomenės organizaciją, kuri padėtų stebėti e, atliekamus darbus. Licencijų numatyta e, schema būtų geras dalykas, nes būtų prieinama smulkiems kirtėjams, jie galėtų jie naudotis. Būtina geriau bendradarbiauti, tobulinant sistemą. Taigi mes pritarėme Šiam sustarimui Indonezijos vyriausybė žengia teisingų kelių, tačiau būs, yra būtina paraginti Europos komisiją ir toliau bendradarbiauti ir siekti, kad būtų tinkamai sustarimas įgyvendintas. Ačiū. Grazie, onorevole Berder, due minuti. Berder Alde frakcijos vardu, dvi minutės. tie, kas yra sunerime dėl atogražų miškų nelegaus kirtimo, turėtų džiaugtis komisijos pasiūlymu. E, tuo labiau, kad daug gyventojų priklauso nuo tos veiklos. O dabar reikėtų skatinti Indoneziją, kad ji imtųsi pasiūlytų priemonių ir kad būtų miškų kirtimas vykdomas kuo legaliau ir kad būtų užtikrintas atsekamumas. Indonezijos miškų išteklių reguliavimas turėtų remtis sertifikavimo sistema. Aš manau, kad einama teisingų kelių, tačiau reikalinga daugiau politiko, politinės uh, valios ir reikėtų numatyti didesnės sankcijas tiems, kas pažeidinėja šitų nuostatų įgyvendinimą. Indonezijos 15 procentų tropinių miškų medienos patenka į ES, tačiau maždaug 8 procentai medienos yra paruošiama nelegaliai. Todėl reikia labai rimtai pagalvoti apie ateitį. Tropinių miškų kirtimas e, reiškia, kad į atmosferą išleidžiama vis daugiau CO2. Šitas susitarimas yra nedidelis žingsnis į priekį užtikrinant atsekamumą, užtikrinant gyventojų interesus ir taip pat siekiant, kad šių gyventojų interesai būtų suderinti su panašių uh, ekonomikos sektorių darbuotojų interesais. Morfei. Robert Green yra pasakė, kad gamtoje nėra nei paskatų, nėra nieko, yra tik tai. Uh, uh, yra tik pasiekmių. Miškų kirtimas yra vykdomas žmogaus, uh, Šita veikla yra susijusi su korupcija, pinigų plovimu ir taip pat e, mm, pelno siekimu. Todėl situacija Indonezijoje yra kelianti nerimo, kadangi yra masiškai kertami miškai. Įvairiausios didžiausios bendrovės Kraft, Lorelei, Unileft ir taip toliau visos mano minėtos bendrovės daro didžiulę dulį spaudimą, kad miškai būtų nelegaliai kertami ir e, mediena įvežama į ES rinką. Todėl labai svarbu toliau pažvelgti negu į tą tradicinę flekt sistemą. Labai svarbu, kad tos bendrovės, kurios yra įsivėlusios į pinigų plovimą ir į nelegalią veiklą, būtų finansiškai baudžiamas. Grazie, ora il caccia di AI. Dabar perėsime prie spontaniškų pasisakymų. Bielan pirmiausia. Dziękuję bardzo, pani. Dėkoju, pane pirmininkė. Sveikinu šio sustarimo su Indonezija pasirašymą. Prekybos požiūrių be abejo tai yra akivaizdus pastangų demonstravimas, e, pademonstruoti, kad miškus bandoma bus valdyti tvariau. E, Indonezija yra labai didelė medienos eksportuostoje, be abejo, bet <clears throat> būtina, kad būtų pasirinkta aiški politika. Indonezijos mediena pateks Europos Sąjungos rinką dabar, E, turint visas legalumo teisėtumo garantijas. Aš manau, kad tai iš tikrųjų padės kovoti su korupcija iš dalies, su, su spekulacija, kurios tiek daug dar tebėra toje šalyje. Dėkoju. Grazie. Pirmininkė, ačiū. Dabar norėčiau suteikti žodį komisarui Potočnik. Prašom, pane komisarė. Dėkoju. Pirmiausia, leiskite padėkoti gerbiamiems Europos parlamento nariams už jų paramą ir jų e, dėmesį skirtą šių klausimų nagrinėjimui. Turime savanoriškos partnerystės susitarimą su Indonezija. Tai yra puikus dalykas. Aš e, girdėjau daugelį iš jūsų sakant, kad Indonezija šiame sektoriuje labai svarbi šalis, tad iš tikrųjų darbas prie šio dokumento vertėjo tų, įdėtų, tų pastangų. Mes žinome, kad problemų tebelieka Indonezijoje. Mes taip pat žinome, kad bandoma tas problemas spręsti. Žinome tai ir galiu pasakyti, kad tuo teisės akto gyvendinimas bus svarbiausias dalykas. Indonezija turės taikyti tą pačią sistemą eksportui į kitas medienos e, rinkas, į tokias šalis, pavyzdžiui, kaip Kinija. Europos, Europos komisija be abejo e, džiaugtis galėdama pateikti informaciją Europos parlamentui apie tai, kaip įgyvendinamas šis flekt sustarimas su Indonezija ir apie tai, kaip sprendžiami tie klausimai, kuriuos jūs minėjote savo rezoliucijoje. Tiesiog, kadangi buvo užduotas klausimas dėl miškų strategijos, norėčiau paminėti štai ką. Turėčiau peržvelgti jūsų paminėtus faktus. Nes neturiu visos informacijos ir ne, nu, dėl nenorėčiau imtis informuoti jūsų apie tai, o tiesiog pabandysiu jums atsakyti vėliau, surinkęs informaciją dėl to, kas yra susijęs su miškų strategija. Na, kol kas galiu pasakyti štai ką. Yra tik ribotos galimybės. Mes su valstybėmis narėmis nuolatos iš esmės diskutuojame dėl miškų politikos ir primename tuos dalykus, kurie susijęs su subsidiarumo principų taikymu. Žinome, kad valstybės narės turi savo poziciją ir mes ją atsižvelgiame, bet turiu, kaip jau sakiau, peržiūrėti informaciją prieš pateikdamas jums atsakymą. Na ir apibendrindamas norėčiau pasakyti štai ką. Aš sulaukiu labai užkaus signalų iš Europos parlamento, turime dirbti su Indonezijos partneriais, su ES valstybėmis narėmis, kad būtų tinkamai įgyvenita ši komisijos iniciatyva, kuri yra labai plataus užmojo, turime padaryti viską, kad ji būtų tinkamai įgyvendinta. Visą tai padės mums pasiekti mūsų didžiausių tikslų, kurių e, svarbiausia yra tvarus Indonezijos miškų e, tvarkymas, valdymas ir pagalba tiems, kurie nuo tų miškų yra labai priklausomi. Dėkoju. Grazie. La parola al. Ačiū komisijos nariui. Na, dabar žodis pranešėjui. Dviem minutėm, pana Žado. Ačiū kolegos. Ačiū komisijos nariai. Šios rezoliucijos e, tikslas, kaip kad jūs ir supratote, nėra e, dar kažkokių naujų teisinių sąlygų e, numatyti savanoriškos partnerystės susitarimui. Yra parašytas susitarimas, yra teisiniai įsipareigojimai, teisiniai įsipareigojimai pasirašyti, na ir parlamentas nesiekia jokių čia papildomų reikalavimų numatyti ir komplikuoti situacijos. Kaip kad kolegos sakė, turime užtikrinti, kad FLEGD sistemos išduodamos licencijos um, garantuotų Europos piliečiams, vartotojams, valdžios institucijoms, kad uh, mediena yra tikrai uh, iš um, tvarios atsakamos sistemos, kuri yra uh, taip pat teisėta ir iš teisėtos sistemos yra. jeigu, pavyzdžiui, būtų nustatyta, kad FLEGD sistema nebetitinka techninių reikalavimų, tai visa FLEGD sistema sugriūtų. Būtent todėl labai svarbu yra laikytis Europos parlamento rekomendacijų. Taip pat e, norėčiau dar kartą e, padėkoti Jums už įsipareigojimą šį atvykti į Europos parlamentą ir e, paaiškinti bei pristatyti, kas buvo padaryta Indonezijoje tam, kad e, mums e, e, visiems tiek parlamentui, tiek komisijai, tiek pačiai Indonezijai būtų aišku, kad mes dirbame, uh, už klim, dirbame tam, kad apsaugotume klimatą, uh, tvarę plėtrą ir uh, tas tuos žmonės, kurie gyvena iš miškų. Ačiū ponui Žado. Dabar baigsime šias bendrasias diskusijas, na, o balsavimas dėl šio klausimo vyks rytoj 12 valandą. Na, o dabar liko dar vienas darbo tvarkės punktas. Tai yra klausimas, į kurį atsakoma žodžiu. Klausimas buvo skirtas komisijai, jis yra susijęs su Svalbardo salynu ir jo žuvininkystės ištekliais.